Dear colleagues, good afternoon. Sveiki kolegos. Prašau visus susėsti. Norėčiau pasveikinti visų nacionalinių parlamento atstovus, taip pat Europos parlamento narės. E, šiandien 29 kartą prasideda e, savaitės su, parlamenta, savaitės su parlamentarais. Noriu pasveikinti Carmen Lianą Milačesku, kuri pirmininkaus kartu su manimi. Šiai sesijai norėčiau taip pat padėkoti e, parlamentui, atsiprašau, Rumunijai, kuri pirmininkavo šiuo metu, jį prisidėjo organizuojant šią konferenciją. Ir labai malonu, kad jūsų šiandieną surinko tiek daug, dirbsime šiandien, rytoj. Tikiuosi, kad tos dvi dienos bus naudinga ir įdomi galimybė pasikeisti nuomonėmis apie ekonominę valdyseną, ekonomiką Europoje, taip pat sustiprinta bendradarbiavimą tarp parlamentų narių. Kalbu apie e, e, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narių bendradarbiavimą kalbėsime apie tai, kaip Europos ekonomijos politikos koordinavimo semestras e, veikia praktiškai iki šios dienos. Baigėsi pavadimas klaustuku, kaip žinia. Kalbame apie nacionalinės ekonomijos politikos koordinavimo sistemą. E, tai yra nuolat taikoma valdysenos priemonė Ir kaip žinai, e, atsirado pirmiausiai makroekonominio e, disbalanso procedūra, dviejų priemonių rinkinys, e, stebėsina ir iki šių metų pabaigos komisija gali pateikti peržiūrą, peržiūrėtus teisės aktus šios ryties. Manau, kad tikrai dabar turime neblogą progą pakalbėti, vertinti mūsų patirtį įgyvendinant šią sistemą. Kaip žinia, e, taisyklės yra tikrai gana sudėtingos. Taip pat e, e, tai sutartis numato koordinavimo kompetenciją Europos Sąjungai. Ir galiu pasakyti, kad kai kur taisyklės yra tikslesnės, tiksliau apibrieštos, mažiau kitose srityse. Uh, Dėl to e, valdysenos struktūra yra gana sudėtinga, tačiau e, taip pat galima kalbėti apie tai, kad reikia dar daug ką padaryti, ypač galvant apie pinigų, e, ekonominę pinigų sąjungą ir bendrąją rinką. Dar norėčiau prieš pradedant mūsų darbą paaiškinti, kaip dirbsime. Trumpai paaiškinsiu, kaip galima pasisakyti bus, noriu pasakyti, kad kaip įprastai e, sieksime užtikrinti, kad kaip galima daugiau dalyvių galėtų išsakyti savo nuomonės, nors laiko tikrai turime nedaug, kadangi yra daug dalyvių e, noriu pasakyti, kad po įžanginių kalbų tikriausiai visi negalės norintys pasisakyti, neturėsime tam laiko, dėl to e, prašau visų, kuriems bus teikia žodis kalbėti 2-3 minutės, matysite laiką švieslentėje. Ir e, paskui žiūrėsime, kaip sekas tvarkyti su laiku, galbūt reikės pakoreguoti kalbėjimo laiką ir e, Prieš save turite formas, kalbėjimo formas. Jeigu norite pasisakyti, e, užpildykite tas formas ir salės prižiūrėtojams jas įteikite. E, tai taikoma tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamento nariams ir e, pagal tokią subalansuotą formulę dirbsime, bet tikrai žiūrėsime lankščiai E, į jūsų prašymus. E, suteiktas bus žodis dviems nacionalinių parlamento atstovams, paskui vienam e, Europos parlamento nariui. Dabar ponė Milarčesku pasakys dėkuoju, ponė Gvaltieri. Labai malonu man pirmininkauti šią sesiją kartu su jumis, gerbiami kolegos. Iš e, Rumunijos pozicijų galima pasakyti, kad dialogo e, gilinimas, stiprinimas e, tarp dviejų susijusių pusių yra labai svarbu Europos semestrui, tai labai svarbu tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Rumunija šiuo metu pirmininkauja ministrų tarybai ir ji akcentuoja 19 metų Europos semestro svarbą. E, derinamas šis semestras su priemonių planu, taip vadinamu kelių žemėlapiu. Europos semestras yra labai svarbi struktūra koordinuojant e, valstybių narių ekonominę politiką. Aš esu tikra, kad jūs e, norite, kad mūsų diskusijos prasidėtų kaip galima greičiau, tai iškart ir pristatysiu pir, E, pirmąjį kalbėtoją, tai yra pona Valdį Dombrovskį. Man labai malonu suteikti jums žodį. E, gerbiami pirmininkai, gerbiami parlamentų nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu lankyti šiandieną pas jūs ir su jumis kalbėti apie Europos semestrą. Europos semestras E, atsirado prieš beveik dešimtmetį ir per tą laiką e, įdėkta įvairių pokyčių tam, kad būtų galima geriau bendrauti su nacionalinio valdžios institucijomis, parlamentarais, suinteresuotais subjektais. Taip pat mes e, jau pačioje pradžioje supratome, kad sėkmė Europos semestro priklausys nuo trijų dalykų. Pirmiausiai, kokybinė analizė. Semestras turi būti patikimas, uh, o patikimumas siemas su aiškiais faktais ir objektyvę analizę. Tai reiškia, kad turime gerai išmanyti, kokia yra ekonomika valstybėse narėse, reikia iš įvairių šaltinių semtis žinių, tiek išorės, tiek vidinių šaltinių. Tam antrasis elementas - komunikavimas daugelio rekomendacijų atveju nenumatyta kokiu nors teisinių nuobaudų, jeigu šalis neįgyvendina tų rekomendacijų. Taigi e, vadovavimės e, pirmiausiai švelniosiomis galiomis. Ir labai svarbu yra tai, kaip informuojame mūsų vertinimą. Mes norime, kad visi dalyvaujantis procese aiškiai matytų viską ir pirmiausia jūs, parlamento nariai, kadangi jūs tvirtinate e, įstatymus, kurie galina reformas. Aš ir kiti komisijos nariai e, dėl to reguliariai kalbame apie Europos semestrą su Europos parlamentu ir visomis valstybės narėmis. E, mes taip pat keičiamės nuomonės su vyriausybėmis, parlamentais ir socialiniais partneriais. Galiausiai kas e, ypač svarbu, yra nuosavybės jausmas. Reformų įgyvenimas niekuomet nėra lengvas. Dažnai reikia nepamiršti, kad egzistuoja tam tikri interesai. Turi būti tie interesai, kad šalis tikrai siektų įgyventi reformas. Dėl to semestras yra pagrystas maksimalių nuosavybės principo įgyvenimu. Dėl to valstybės narės įgyvena, stebi pažangą per partnerių priežiūrą. Ir dabar reikia kelti klausimą, ar semestras pasiteisino, tai yra mūsų sutikimo pavadinimas analizė, informavimas, nusaibės jausmas, visa tai yra, bet kodėl ne visos rekomendacijos yra e, įgyvendinamos iki galo? Manau, kad e, jeigu kalbėtume tik apie tai, būtų pernelik paprasta. Įgyvendinti rimtas reformas reikia laiko. Jeigu pasižiūrėsime į metinės pažangos apžvalgas, tai pamatytume tam tikrą dinamiką, žiūrėdami tai, kaip įgyvendinamos rekomendacijos. Reikia galvoti apie daugiametę perspektyvą ir tokiu atveju visai kitaip atrodo įgyvendinimas. Komisija pradėjo dirbti 14 metais ir 17 valstybių narių e, ne, užtikrino e, pusiausvyros makroekonominės ir daug iš jų turėjo biudžeto deficitą. Dabar uh, praėjus dešimčiai metų nuo euro atsiradimo nebėra ne vienoje valstybėje daugiau negu 3 procentų biudžeto deficito 12 šalių, 12 e, šalių taikoma makro, makroekonominio disbalanso procedūra ir padėtis skiriasi. Valstybėse narėse dešimtie eurozonos valstybių narių. E, matėme, kad jų biudžeto planai netitinka viskantų taisyklių. Tri, e, trijų iš principos su uh, tapo, o e, penkių visiškai netitiko tiksliau Italijos vyriausybės atžvilgių buvo priimtos e, tam tikros procedūros, nebereikėjo taikyti biudžeto deficito procedūros, bet rizika išliko. E, neseniai pastebėjome, kad pagreitis reformų sulėtėjo. Krizės metu rinkai spaudžiant nebuvo e, gyvenimas tam tikros reformos, bet dabar nebeturime pasiteisnimo ir dirbti toliau, tai būtų geriausias kelias. Jeigu iš anksto įgyventi, ar kaip galima anksčiau įgyventi reformas, išvengsi problemų vėliau. Taip pat atsiranda naujų galimybių ir e, galime kovoti su mūsų iššūkės kaip kova su klimato kaita ar gyventojų senėjimas. Komisija yra pasirengusi remti valstybės narės įgyvendinant joms reformas. Mes sukūrėme struktūrinių reformų paramos tarnybą ir specialią programą, e, teikėme specialiai pritaikytą paramą 500 projektų 25 e, valstybėse narėse. 21-27 metais e, esame numatę naują paramos programą, kuriai bus skirta 25 milijardai eurų. Gerbiami parlamentų nariai semestras užtikrino rezultatus dėl to, kad dirbame vadovaudamėsi gerą komunikaciją, gerą analizę ir užtikriname nuosaibės jausmą. Užtikrintas augimas, viešiai finansai pagerėjo, sumažėjo makroekonominio disbalanso. Mūsų strategija pagrįsta trimis prioritetais - investicijos, struktūrinės reformos ir atsakinga fiskalinė politika. Ir tai pasiteisino. ES ekonomika šiais metais taip pat turėtų aukti septintus metus iš eilės, bet uh, augimas lėtėja ir rizikos daugėja. Matome, kad kylančios ekonomikos šalyse sulėtėja augimas, pirmiausia, Kinijoje taip pat kyla susirūpinimas apie uh, bankų skolą, apie tvarumą kai kuriuose Eurozonos valstybės narėse taip pat e, dar pasižiūrėkime į neigiamą breksito poveikį ir e, suprasime, kad reformų reikia kaip niekada anksčiau, bet e, taip pat semestro sėkmė nepriklauso nuo to, kaip gerai jisai parengtas. Viskas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės ir taip pat nuo to, kaip jūs reikalausite atsakomybės, atskaitomybės iš savo vyriausybių, kad užtikrintumėte gerus rezultatus. Dėkoju. Thank you very much, Mr. Dombrovskis. Dėkojame, ponai Dombrovskis. Na, o dabar norėčiau pristatyti kitą mūsų kalbėtoją. Tai yra ponia Marian Tyson, užimtumo ir socialinių reikalų komisarė. Prašau, komisarė. Thank you. Good afternoon, dear colleagues. Sveiki, gerbiami kolegos, ačiū pirmininkės, gerbėmieji. Aš pati ilgus metus buvau parlamento narė ir kiekvieną kartą čia atvykusi jaučiuosi kaip namuose. Todėl labai noriu pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus atvykusius į parlamentą. Taip pat sveikinuosi su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų bei regionų komitetų nariais. Europos semestras kai kam galbūt yra nauja tema, tačiau daugumai jūsų tai yra labai aiškus žinomas klausimas ir jūs jos svarbą suprantate. Semestro tikslas yra derinti ekonominę ir socialinę ES šalių politiką visoje sąjungoje. Semestras mums padeda mokytis vieniems iš kitų, mums padeda rasti, ieškoti bendrų sprendimų, rasti juos ir rasti bendrą kelią pirmin Semestras yra lankstus instrumentas, jis leidžia analizuoti duomenis, koordinuoti veiklą ir teikia rekomendacijas ateities politikai. Visa tai yra paverčiama konkrečiomis nacionalinėmis reformomis. Ekonomikos valdymo instrumentas, šis instrumentas yra sėkmingas. Jis padėjo gyvendinti svarbes reformas, padėjo išgyventi mūsų ekonomikai ir padaryti mūsų ekonomikas atsparesnės. Dabar visų valstybių narių ekonomikos auga ir 240 milijonų europiečių dirba. Tai yra daugiau negu bet kada anksčiau dirbančių europiečių. Tačiau Europa tai nėra tik verslas, tai nėra tik bankai. Visų pirma, Europa yra skirta žmonėms. Ir todėl komisija stengiasi uh, pade, paversti semestrą ne tik ekonominę ir finansinę reformų politiką, bet stengiasi, kad jis būtų ir socialinės politikos instrumentas. Mes susijėjome Europos semestrą su Europos e, socialinių teisių ramščiu. Europos socialinių teisių ramstis yra 20 teisių ir principų rinkinys. Ir šie principai remiasi trim pagrindiniais principais. Tai yra prieiga prie darbo rinkos, nes tik tai užtikrina sėkmingą visuomenę, kiekvienas turi turėti gebėjimų ir galimybių būti sėkmingas darbo rinkoje. Kitas dalykas - sukurti darbo sąlygas, nes ne tik neužtenka turėti darbą, reikia ir turėti tokį darbą, kuris būtų gerai apmokamas ir kurios sąlygos būtų normalios. Tai yra subalansuotas, bala, subalansuotas gyvenimas, šeimos gyvenimas ir darbo gyvenimas, geros darbo sąlygos yra labai svarbus dalykus. Taip pat turi būti užtikrinta prieiga prie pagrindinių paslaugų, tai yra sveikatos apsaugos paslaugų, vaiko priežiūros paslaugų ir pensijų. Socialinių teisų ramstis turi pastarnauti dviem tikslams. Tai visų pirma, konvergencija, sanglauda, kad mes grįžtume prie augimo po ekonominės krizės ir tam įskirtas tam, kad mūsų žmonės galėtų prisitaikyti prie naujų darbo rinkos iššūkių. Tokie yra mūsų tikslai ir mes esame visi įsipareigoję šitam socialiniam ramšiui. Visos trys institucijos įsipareigojo vykdyti šią politiką ir Goteborgo socialinių reikalų e, vadovų viršūnių susitikime ši e, socialinė politika buvo patvirtinta. Ir parlamentas, ir taryba, ir komisija įsipareigojo vykdyti šią politiką. Ramstis rėmėsi naujais socialiniais rodikliais, kurių duomenys buvo integruoti į semestro politiką. Duomenys buvo renkami iš valstybių narių ir atspindėjo jų socialinę padėtį. Taigi mes įtraukėme duomenys, kurie buvo susijęs su nedarbu, su atotrukiu tarp lyčių darbo rinkoje ir kitus aktualius duomenys. Taip pat duomenų tai yra duomenų rezultatų suvestinės yra labai svarbios tam, kad galėtume numatyti savo tolesnius veiksmus. Komisija pateiks netrukus šalių ataskaitas ir mes ypač kreipsime dėmesį į investicijų prioritetus valstybėse narėse. Investicijų prioritetai turi būti susijęti su sanglaudos e, fondų ir jo finansavimu artimiausios finansinės perspektyvos laikotarpiu. Taip pat reikėtų paminėti ir mūsų visų bendrą atsakomybę reformuoti šią sritį. Socialinių teisių ramstis yra mūsų kompasas, mūsų kelrodis, o semestras ir socialinis fondas yra tie įrankiai, kurių mums reikia tam, kad vykdytume tą politiką. Ir komisija, ir parlamentas, ir valstybės narės, ir regionai turi prisidėti prie šios politikos vykdymo. Uh, socialinių partnerių paramos, pilietinės visuomenės paramos mums taip pat reikia. Jeigu mes dirbsime visi kartu, tai Europos semestras bus sėkmingas instrumentas. Mes visi puikiai žinome, kad tik dirbdami kartu mes galime įgyvendinti Europos politikas, tas politikos rytis, kurių taip reikia valstybėms narėms ir visai Europai. Ačiū. Dėkoju komisarė. Toliau kalbės ponas Steven Gerold. Jis pasisakys vietoj pono Tom Vanden Kendelari. Kaip supratau, ponas Vanden Kendelari negali atvykti, todėl jį pakeis kitas parlamento narys. Prašau, suteiksiu jums žodį. Ačiū. Thank you, Chair. Um, commissioners. Ačiū. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, kolegos komisijos atstovai, iš tiesų aš atstovauju ponui Vandenkelerą, kuris susirgo. Jis parengė pranešimą anglų kalba. Aš taip jį ir pateiksiu anglų kalba. Tomas buvo pranešėjęs šio klausimu ir jis norėjo išdėstyti savo prioritetus. Siunčia atsiprašymą, kad negali dalyvauti, nes savaitgalį susirgo. Aš pateiksiu jo komentarus. Ponios ir ponai, diskusijos apie Europos semestrą dažnai politizuojamos ir todėl svarbu neskubėti ir apsikeisti nuomonėmis su nacionaliais parlamentais. Europos parlamente ponas Vanden Kendelare šiuo metu baigia savo pranešimą. Kitą savaitę bus balsuojama ECON komitete, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama kovo pradžioje. Dabar apie prioritetus. Europos komisijos metinė augimo apžvalga pateikia prioritetus visai Europos Sąjungai. Ponas Dambrovskis apie tai kalbėjo. Pateikiamas gairis ir tokios rytis - fiskalinė konsolidacija, antra - investicijos, trečia - struktūrinės reformos. Mūsų užduotis yra išryškinti ilgalaikius prioritetus ir pateikti savo nuomonę komisijai ir tarybai, pasakyti, kokie politikos žingsniai mūsų nuomonė yra svarbiausi. Tomas mato tam tikrų iššūkių, pavyzdžiui, senėjanti Europos populiaciją. Ir savo pranešime ponas Vanden Kendelarė pabrėžia vieną iš ilgalaikių prioritetų, tai yra kaip tvarkytis su ta senėjančių gyventojų problema. Ir kokį poveikį tai daro mūsų gerovės valstybėms ir socialinės apsaugos sistemoms. Šie klausimai yra susiję su tam tikru ilgo laiko laikotarpiu mes turime pradėti ruoštis dabar, kad socialinės apsaugos sistemą galėtume perduoti, toliau plėtoti savo vaikų kartai. Tomas susiję tai su investicijomis, atsakingu finansavimu ir struktūrinėmis reformomis. Tai tarsi toks uh, trikampis, kur, kurio elementai vienas kitą papildo. Senėjanti populiacija tai 21 demog e, amžiaus demografinė tendencija. Tai vyksta visame pasaulyje. Tai susiję ir su ekonominiu vystimusi bei geresnė sveikatos apsauga, tačiau iškelia ir tam tikrų iššūkių. Gyventojai senėja, vadinasi, didėja aplinkos aps, e, e, sveikatos apsaugos, pensijų ir rūpinimosi išlaidos. Šios išlaidos jau dabar yra didelės, jos dar didės per ateinančius dešimtmečius. Ir tai taps našta mūsų valstybių biudžetams. Antra, senėjanti visuomenė reiškia taip pat ne tik didėjančias išlaidas, bet ir mažiau dirbančių žmonių. Tai yra tų piliečių, kurie savo įmokomis finansuoja tas išlaidas. Kaip mes galime pasiruošti e, tokiems iššūkiams? Tomo nuomonė mes turėtume raginti valstybės narės sukurti vadinamosius finansinius buferius. Antra, vykdyti struktūrinės reformas ir trečia, įvykdyti investicijas. Pirma, fiskaliniai buferiai. Jie turėtų būti naudojami tam, kad susidorė, susidorotume su augančiomis pensijų ir socialinės apsaugos išlaidomis. Jeigu tuo nepasirūpinsime, tai visas finansinės išlaidas perkelinsime ant ateities kartų pečių. Stabilumo ir augimo aktas yra vienas iš svarbiausių ES taisyklių rinkinių ir todėl privalu, kad visos valstybės vienodai jį įgyvendintų. Antra, struktūrinės reformos jos privalo būti įgyvendintos, nes taip sumažintume senėjančios visuomenės kaštus ir atsvertume mažėjantį gyventojų skaičių. Technologijų pokyčiai, globalizacija jau dabar keičia darbo rinką. Šios tendencijos yra aiškios jos daro įtaką užimtumui ir tam, kokių įgūdžių reikia. Reikia lankstesnių įgūdžių, lankstesnių darbuotojų šio laikinėje darbo rinkoje. Ir trečia, investicijos į ateitį. Turime užtikrinti našumą, produktyvumą ir tvarų ekonomikos augimą. Investicijos turi būti našios, investicijos turi būti privačios ir viešosios į mokyklas, švietimą, infrastruktūros projektus, svarbiausia inovacijas ir skaitmeninimą, taip pat mokslinius tyrimus. Apibendrinsiu, Europos semestras netrukus įžengs į valstybių etapą. Komisija atliks valstybių analizę, kuri bus pateikta šio mėnesio pabaigoje. Komisija pateiks rekomendacijas valstybėms ir tai įvyks gegužės 29 dieną. Kai žvelgiame, kaip sekėsi gyvendinti valstybėms, džiuginančio vaizdo nematome. Todėl labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į rekomendacijas ir neprivalomus įpareigojimus. Lemiamas veiksnys bus politinis pritarimas visais lygmenimis ir taip pat nacionalinių parlamentų vaidmuo. Mm. Europos parlamentų savaitė vaidina svarbų vaidmenį šiuo požiūriu. Todėl aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę į Tomo išdėstytus e, čia punktus. Ačiū uždėmesį. Thank you very much. Dėkoju. Aš dabar pristatysiu kitą mūsų kalbėtoją. Tai yra ponia Agnieszka Kozlovska Rajevič, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto Europos parlamente narė. Prašau. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, gerbiami parlamento nariai. Aš kalbėsiu lenkiškai savo gimtają kalbą, taigi užsidėkite ausines. Second canal. Szanowni Państwo. Tegoroczny semestr europejski. Ponios ir ponai, Europos semestras atnešė mums daug naudingų dalykų, juos mums pristatė komisaras ir ponia komisarė. Tačiau taip pat tai reiškia ir iššūkius. Tam reikia tam tikrų papildomų pastangų, nes ES ekonomika yra siejama su socialinėmis ES politikomis. Ir tai yra unikalus pasaulyje reiškinys. Tvarus augimas ir apskritai ekonomikos augimas turi būti siejamas su socialiniu aspektu. Tai yra mūsų tikslas. Jūs minėjote, kad daug buvo pasiekta darbo rinkoje, pavyzdžiui, buvo pasiekta geresnio užimtumo. Tai tiesa ir mes tikrai norime, kad žmonėms sektųsi geriau, kad mes pasiektume daugiau jų labui, tačiau ne visuomet mums tai pavyksta. Visuomet yra tam tikrų neligumų, teritorinių, regioninių neligumų. Ir vis dar yra šimtai milijonų žmonių ES, kurie gyvena netoli skurdo ribos arba netgi už jos. Skaičiai žinoma mažėja, tačiau mes vis dar turime labai daug nedarbo jaunimo srityje, užimtumo atotrūkis tarp vyrų ir moterų taip pat yra didelis ir jo mums nepavyksta už, užpildyti. Taip pat pamirštame ir tai, kad moteris daug, daugiau dirba namuose, nemokamai prižiūri senesnius šeimos, šeimos narius ir vaikus ir už tai nieko negauna. Taip pat turime pagalvoti ir apie tai, kad sensant visuomeniai reikės vis daugiau tų, kurie rūpinasi vyresnė, vyresnio amžiaus žmonėmis. Žinome, kad daugiausia prižiūrėtojų šioje srityje priežiūros personalo yra moterys ir labai daug iš jų dirba tiesiog nemokamai. Taigi mums čia dar reikia tikrai daug nuveikti. Mes turime taip pat atsižvelgti į tai, kad namų ūkiuose labai daug dirbama be mokesčių ir nedeklaruojant to darbo. Ne todėl, kad žmonės nori sąmoningai dirbti neskaidriai, tačiau dėl to, kad valstybėse narėse tiesiog nėra elementarių, aiškių ir paprastų tokio užimtumo įteisinimo taisyklių ir formų senų žmonių priežiūra, vaikų priežiūra, tai yra tokios veiklos, kurias daugiausia atlieka moteris. Ir moteris dirbdamos tokį darbą negauna jokių socialinių garantijų ir pensijų, todėl jų pensijos paprastai 30-40 procentų mažesnės nei vyrų pensijos. Ką reiškia mūsų socialinė politika? Tai reiškia, kad mums reikia daugiau darželių, daugiau vaikų priežiūros institucijų, geresnių galimybių derinti šeimos ir profesinį gyvenimą moteriams. Tai yra siūloma mūsų dokumentuose. Mes negalime atsisakyti šeimininio gyvenimo tik dėl to, kad reikia dirbti ir atvirkščiai negalime nustoti dirbti. Todėl reikia užtikrinti galimybės derinti šias dvi mūsų gyvenimo sritis. Taip pat mes turime stengtis pagerinti padėtį darbo rinkoje. Kitas dalykas, kitas atotrukis ir sudėtingas rytis yra užimtumas ir išsilavinimas. Mums labai trūksta išsilavinusių darbuotojų, ypač įmonėse. Darbuotojų, maždaug 20 procentų darbuotojų yra nepakankamai išsilavinę, yra net iki 20 procentų darbo rinkoje dalyvaujančių asmenų, kurie neturi pakankamų skaitimo, skaičiavimo įgūdžių. Tai yra didžiulė problema ir didžiulis e, trūkumas mūsų darbo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, mes turime stiprinti žmonių kompetencijas, turime įvesti tokią sistemą, kuri garantuotų visiems žmonėms bent jau pagrindinių kompetencijų įsigijimą, tokių kompetencijų, kurios būtinos darbo rinkai. Taip pat turėtume stiprinti ir žmonių kompetenciją skaitmeninėje srityje. Kalbu ir apie tos minkštuosius įgūdžius, ir apie tokius pagrindinius įgūdžius, pagrindinius gebėjimus, kuriuos žmonės įsigyja, vaikai įsigyja dar pagrindinėje mokykloje. Tačiau dabar mūsų mokytojai ne visuomet yra pasirengę tą daryti, taigi jiems reikia suteikti taip pat atitinkamą postumį. Taip pat turime užtikrinti, kad mokymasis visą gyvenimą būtų garantuojamas visiems, ta galimybė turi, turi būti garantuojama visiems. Taip, čia nereikia pamiršti ir lyčių aspekto. Skaitmeninėje srityje ir skaitmeninių įgūdžių srityje moteris taip pat patenka į tą grupę asmenų, kurios turi problemų, kurios ne visuomet sugeba atlikti tuos veiksmus skaitmeninėje rinkoje, retai naudojasi, rečiau naudojasi elektroninė bankininkystė ir panašiamis paslaugomis. Taip pat jos labai retai kada dirba informacinių technologijų srityje, ten, kur atlyginimai yra didžiausi. Tai mes visi žinome, kad šis sektorius yra ateities užimtumo sektorius. Ir neturime leisti, kad šiame sektoriuje ir toliau ateityje dalyvautų tik tai vyrai ir tik vyrai nustatinėtų ta, tos politikos kryptis. Šią problemą galima būtų išspręsti parengiant atitinkamus dokumentus, stiprinant moterų dalyvavimą. Šioje srityje dar yra labai daug stereotipų, kai kalbama apie moterų gebėjimus informacinių technologijų srityje. Jeigu moteris labiau domėtųsi informacinėmis technologijomis, tai jos galėtų perimti šioje srityje labai daug veiklos ir mes tokiu būdu išspręstume uh, darbuotojų trūkumą šioje srityje. Jeigu moteris būtų įgalintos veikti čia, tai Europa būtų geriau pasirengusi ateities iššūkiams ir būtų užtikrintas didesnis lyčių e, lygiateisiškumas. Ačiū. Lėkoju. Toliau pasisakys ponė Marija Delmar Angulio, kuri yra Ispanijos parlamento narė. Prašom. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiame renginyje, kuriame kalbame apie Europos semestrą kaip e, ekonominės politikos koordinavimo priemonė, apie jo efektyvumą. Ir dabar e, prasideda naujas e, etapas, galvojame apie naują finansinę perspektyvą, taip pat baigėsi teisėkuros vienas etapas. Ir galvojant apie rezultatus, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų pozityvių dalykų išryškino Europos semestras. ES valstybės narės gali dabar teikti savo biudžeto pasiūlymus. Ir prasideda tai, e, tas planavimas, kai žino valstybės narės jau, kokie yra valstybė, ES prioritetai. Taip pat uh, Tokiu būdu galima išvengti neiškumo e, rizikos ir sukelti disbalansą. Ir dabar atsirado iš tikrųjų aiškesnės taisyklės, tokiu būdu galime plėtoti fiskalinę geresnę politiką ir atsirado geresnės garantijos piliečiams. Ir e, reikia pasakyti, kad su semestru atsirado e, geresnis bendradarbiavimas tarp ES institucijų ir na, valstybių narių parlamentais. Ir institucijų ir visuomenės bendravimas. Ir galima analizuojant semestrą pasakyti, kad jo veiksmingumas yra vertinamas pagal tai, kaip e, pasiekėmi tikslai. Ir manau, kad mes uh, Keturiomis kryptimis jau dirbame gana neblogai. Pirmiausiai pagerėjo valstybės finansai, sustiprėjo fiskalinė padėtis iki 6 punktų, pavyzdžiui 6,3 tai tiek punktų e, tarp 18, 11 ir 18 metų sustiprėjo mūsų valstybės finansai. Taip pat buvo galima sumažinti disbalansą ekonominį. Uh, stimuliuoja, skatina investicijas e, Europos semestras. Ir noriu dabar pacituoti pirmininką Junkerį. Jisai kalbėjo apie tai, kad jau 21 ketvirtį nepertraukiamai e, matome augimą ir taip pat 12 e, milijonų darbo vietų sukurta nuo 14 metų. Aš noriu pasakyti, kad 6,3 punktais iki 18 metų sumažėjo deficitas ir uh, trys, e, trimis punktais e, ekonomika išaugo mūsų. Ir tai labai svarbu, kalbant apie vertinimą Europos semestro. Jo poveikis tikrai gana yra pozityvus, bet taip pat turime galvoti, kur mes norime nukeliauti e, kaip reikėtų koreguoti semestrą, reikėtų supaprastinti procedūras, gerinti komunikavimą, bet šiaip, kalbant apskritai, Europos semestras yra pozityvus e, poslinkis ir ES semestrus sugebėjo rasti išeitis, pavyzdžiui, iš krizės ir taip pat sugebėjome sustiprinti eurą. Žinome, kad krizė buvo labai pragaištinga valstybės sąskaitoms, realiai ekonomikai valstybių narių. Taip pat labai daug darbo vietų e, dingo ir e, reikėjo stipraus ir labai greito atsako. Manau, kad ES sugebėjo rasti tokį atsaką, pasiūlyti priemonės e, ir valdysenos srityje e, dabar dirbama geriau. E, poslinkiai, rezultatai yra tikrai dabar geresni ir e, Europos semestras yra vienas iš ES atsako pavyzdžių. Dar noriu pasakyti ir tai, kad labai svarbu kalbėti apie įsipareigojimus ES užtikrinti stabilumą. E, pavyzdžiui, dabar atsirado eksantė patikros, ankstyvojo per, e, perspėjimo mechanizmas, ir tai leidžia valstybėms narėms e, veikti geriau. Ir e, taip pat tokiu būdu Europos semestras e, užtik, duoda tam tikras garantijas ES piliečiams. Dabar galime kalbėti apie subalansuotas valstybės sąskaitas ir tai yra labai geras dalykas, tai prisėda prie gerbuvio valstybės kūrimo įsipareigojimas užtikrinti stabilumą, yra labai svarbus e, užtikrinant naujas darbo vietas, jų kūrimą ir stabilumą užtikrinant. ES taip pat e, yra įsipareigojusi palaikyti valstybių narių reformas, vertybės ekonominės. Aš noriu pasakyti, kad reikalavimai visuomet yra siejami su parama ir parama su reikalavimais. Ir e, vyriausybės valstybių narių tokiu būdu gali vadovaujantis, vadovaudamosi tuo įgyvendinti reformas. Noriu paminėti specialią paramos tarnybą e, valstybių narių reformoms. Beveik 500 projektų sulaukė finansavimo ir tikrai ta e, tarnyba yra labai vertinga. Noriu pasakyti, kad e, dirba ir valstybės narės, ir Europos Sąjunga, ir jeigu gerai dirbama, tai valstybėse narėse teigiamas poslinkis turi daugiklio e, efektą. Baigdama dar norėčiau pasakyti, kad piliečiai turi aiškiai matyti, kad Europa yra garantas, kad jų problemos bus išspręstos. Ir e, mes turime pademonstruoti galimybę dirbti kartu ir e, ieškoti piliečių problemų sprendimo kartu jau iš patirties matome, kad Europos semestras pademonstravo savo mm, vertę ir mes turime ir toliau dirbti vadovaudamis juo ir naudotis tomis galimybėmis. Dėkuoju. Dėkuoju. Na ir paskutinis šiame raunde, ponas Lahart, Arijos parlamento narys. Prašau, ponė Lahart. Uh, thanks, Chairperson. I'd like to, to thank you. Ačiū ir dėkoju už galimybę, kad galiu išdėstyti savo nuomonę šioje atidarimo plenarinėje sesijoje. Aš esu John Lahart ir aš esu Airijos biudžeto institucijos vicepirmininkas. Dabar kalbant apie <clears throat> Europos semestro ryšį su Airija, tai noriu paminėti, kad pastaraisiais metais Airija žengia tam tikrų žingsnių, kad aktyviau dalyvautų biudžeto reformų procese. 2017 metais, pavyzdžiui, mes įsteigėme parlamento biudžeto tarnybą ir dabar Airijos parlamento nariai gali naudotis ekspertų žiniomis ir patirtimi. Mes galime išsameu išnagrinėti biudžeto dokumentus, taip niekad iki šiol nebuvo. Ši tarnyba taip pat pradėjo biudžeto reformo programą, kad parlamentas aktyviau dalyvautų biudžeto sudarime. Mūsų tarnyba dirba tam, kad pagerintų biudžeto informacijos kokybę pateikiamą parlamentarams ir kad atliktų ex ante iš ankstinę analizę. Labai svarbu vykdyti veiksmingą parlamento biudžeto priežiūra. Ir dėl to mes deriname savo darbą su Europos semestru. Mūsų komitetas, finansų komitetas, reguliariai susitinka su Europos atstovais. Kiekvienais metais, pavyzdžiui, balandžio mėnesį mes susitinkame su finansų ministru, aptariame stabilumo programą ir tik po to pateikiame komisijai. Taip pat mes susitinkame su komisaru Dambrovskis ir su Europos parlamento biudžeto komitetu, e, kad aptartume 21-27 metų biudžeto reformą. Gegužės mėnesį susitikome su komisijos atstovais, kad aptartume mūsų e, pranešimą apie mūsų valstybę ir mums skirtas rekomendacijas. Ir pranešimas apie Airiją ir tokie sustikimai padeda mums, padeda mūsų finansų ministrui, kai jisai pateikia stabilumo programą, taip pat padeda Airijos biudžeto patariamai tarnybai. Aš noriu padėkoti Europos parlamento biudžeto komitetui, komisarui Dombrovskis ir taip kaip praeitie mes tikimės bendradarbiavimo, sėkmingo bendradarbiavimo ir ateityje. Europos semestras, sudarant nacionalinį biudžetą, yra tarsi gairės. Ir nacionalinis dalyvavimas Europos semestre vis didėja. Tie klausimai aptariami parlamente ir mūsų komitete. Mes nuolat susitinkame ir diskutuojame su Airijos biudžeto tarnyba ir aptariame Airijos biudžeto sudarimo procesą ir fiskalinės taisyklės. Mes taip pat pabrėžiame, kad informacija apie biudžetą pateikiama, e, pateikiama dokumentuose turi būti kuo geresnė. Mes kiekvienais metais Liepos mėnesį parlamente organizuojame diskusijas tuo klausimu. Žinoma, galima dar labiau pasitemti Mano kolegos pateikė tam tikrų įžvalgų, rekomendacijų, kaip dar labiau galėtume suderinti savo žingsnius su Europos semestru, kaip galėtume padidinti skaidrumą. Norėčiau pabrėžti tas rytis, kur galime pasiekti pažangos, derinant su semestru. Semestro laikotarpis, datas, datos gali įtakoti mūsų dalyvavimą. Pavyzdžiui, praeitais metais mūsų komitetas nespėjo susitikti, tartis su e, Europos parlamento ekonomikos ir pinigų mm, komitetu, nes sustikimas buvo suplanuotas e, spalio 9 dieną, o tą dieną Airijos biudžetas jau pateikiamas. Todėl būtų naudinga, kad Europos semestras atsižvelgtų į tokius ekonominio ciklo dalykus. Taip pat reikėtų daugiau lankstumo taikant fiskalinės taisyklės. Pavyzdžiui, sudarant juodos dienos, vadinamai juodos dienos fondą. Kaip Airija galėtų pagerinti savo dalyvavimą Europos semestre? Ogi būtent e, parlamentas galėtų labiau dalyvauti rengiant valstybės pranešimą ir rekomendacijas valstybei. Mes ir toliau propaguosime diskusijas šio klausimu ir aktyvesnį dalyvavimą Airijos nacionalinėme parlamente. Ačiū. Dabar noriu padėkoti visiems. Dėkoju visiems kalbėtojams, norėčiau padėkoti jiems už išsamius pasisakymus, už išsakytas nuomonės. Ir taip, dabar suteiksiu žodžiu, žodį šio posėdžio kitam pirmininkui, Robertui Galtieriai. The debate now, uh, first speaker is... Taigi pradėsime mūsų diskusiją. Pirmiausia, kalbės ponas Feiler iš Vokietijos EPP frakcijos narys. Pirmininkė, Europos semestras buvo įvestas kaip tam tikras įspėjimo mechanizmas krizės laikotarpiu Ir mes visi sutinkame, kad tai yra sėkminga politika, kadangi šis mechanizmas ir instrumentas buvo atnaujinamas, jis tobulėjo sulik kiekvienais metais. Todėl tikrai galima pasakyti, kad tai buvo sėkmė. Jeigu valstybės narės visas rekomendacijas būtų įgyvendinę ne 30-40 procentų, bet visų mastų, tai mūsų sėkmė būtų buvusi dar didesnė. Tačiau reikia pripažinti ir tai, kad ekonomikos augimas yra juntamas ne visiems piliečiams vienodai. Aš galiu pasiremti Vokietijos pavyzdžių ir pasakyti, kad mūsų ekonomika tikrai išaugo pastaruoju metu. Dabar ji šiek tiek sulėtėjo. Dėl ko? Dėl to, kad mums nepaprastai trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Antra vertus, kai kur pas mus yra nemažas nedarbas Pavyzdžiui, jaunimas dažnai neranda darbo. Taigi matyti, kad iššūkių tikrai pakanka ir valstybėms narėms tikrai nereikėtų atsipalaiduoti, reikia ir toliau stengtis reformuoti ekonomiką, reikia tikslingai investuoti, reikia bandyti atsikratyti didžiulių skolų naštos ir mūsų šis semestro politika yra tikrai galimybė stabilizuoti visą politiką ir finansus. Sanglaudos priemonės turėtų būti glaudžiau siejamos su Europos semestro politika. Mes turime vykdyti nacionalinės struktūros reformas, atsižvelgdami į kiekvienos šalies specifines rekomendacijas. Taip mes galėsime sukurti geresnį investicijų pagrindą valstybėse narėse. Ačiū. Dėkoju. Ponas Stanislavek iš Lenkijos ECR frakcijos kalbėtojus. Dėkoju. Ponius, ponė pirmininkė, ponai gerbėmieji kolegos ir kolegės, ne vienam iš mūsų nekyla abejonės, kad ši politika, semestro politika yra mums visiems naudinga. Beveik dešimt metų instrumentas veikia ir patirtis rodo, kad yra puikus instrumentas ir dabar kaip tik atėjo pa, laikas pakalbėti apie jo vietą, apie jo uh, vaidmenį mūsų politikoje šiais 19 metais. Visų pirma, turime pagalvoti apie tai, ar dabartinė semestro politika ir praktika atitinka mūsų dabarties reikalavimus, lūkesčius ir iššūkius tiek visai ES, tiek atskiroms valstybėms naroms. Dabartinė koordinavimo politika yra optimali, ar ji optimali pagal Kaldaro Higso sistemą, ar nėra taip, kad kai kurioms valstybėms e, tenka didesnė našta nei kitoms. Galbūt mums reikia eiti dar vieną žingsnį pirmin ir ieškoti tokios išeities, kuri būti, būtų visiems tinkama, kad mes pasidalintume tą gerovę taip, kad ne vienai valstybei nariai netektų dėl to kentėti. Žinoma, tai sunkus, tai labai jautrus klausimai, bet argi ne mūsų visų pareiga kadangi mes esame nacionalinių parlamentų atstovai ir yra kelti tuos sunkius ir jautrius klausimus. Mes esame pernelyg vangus, pernelyg pasyvūs, tik perduodami informaciją iš Europos parlamento ir Europos komisiją. Galbūt mums reikėtų patiems imtis iniciatyvų, reikėtų galvoti apie tai, kaip geriau valdyti Europos Sąjungą. Man atrodo, kad tam atėjo laikas. Per parlamentinę konferenciją, kuri vyksta, turėtų imtis šių klausimų iš esmės. Po 2019 metų diskusijos galėtų tapti kažkuo realiu, kažkokiu realiu instrumentu. Galbūt mums reikėtų pradėti formaliai balsuoti dėl tam tikrų dalykų. Nes labai dažnai mūsų geri ketinimai taip ir lieka žodžiais, nes niekas neįsipareigoja jų vykdyti balsavimu. Ir komisija dabar siūla, siūlo demokratiškiau priimti sprendimus jautriausiose ES politikos rytise. Siūloma pereiti nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos daugumos sprendimų ES jautriausiais klausimais. Taip atsižvel, būtų atsižvelgiama ir valstybių narių žinoma kompetencijas ir jų poreikas. Pierre Moskovici sako, kad šeštajame dešimtmetyje, kai ES sudarė šešios narės, vienbalsiškumas buvo protingas sprendimas. O dabar jis nebetitinka realybės ir su tuo tikrai sunku ginčytis. Manome, kad visi šie klausimai, kuriuos aš iškėliau, turėtų būti diskutuojami. Galbūt kas nors galėtų parengti tokį dokumentą, kuriame išvardytume visus privalumus, uh, Todėl siūlau, kad dabar pirmininkaujant Rumunijai ir Europos parlamento atitinkamoms tarnyboms padedant būtų pateiktas toks dokumentas, kuriame galima būtų išanalizuoti mūsų šios konferencijos šešerių metų darbą ir įvardinti visus to darbo rezultatus, dėl kurių mes galėtume paskui balsuoti, priimdami rimtesnį dokumentą. Ačiū. Very much. Very much. Labai ačiū. E, kvalifikuotos daugumos balsavimas turėtų būti praplėstas. Reikėtų, aišku, įvertinti atskiras šalis, bet reikės tuos įdomius pasiūlymus dar panagrinėti. E, GU atstovas, Europos parlamento narys, ponas Papadimulis. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pateikti Jums naujausios informacijos iš Graikijos. Komisijos naujausios prognozės sako, kad augimo e, lygis bus 2,4 procento šiais metais. Po daugelio krizės metų mano šalis pradėjo aukti ir kur kas sparčiau negu ES vidurkis tikimasi, kad ir kitais bei 21 metais toks pat bus augimo tempas užfiksuotas. E, sumažėjo nedarbo lygis, nors jis tebėra gana aukštas. Noriu pasakyti, jog komisijos prognozijas rodo, kad visa eurozonos ekonomika lėtėja, lyginant su ankstesnėmis E, prognozėmis e, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ekonomika auga lėčiau. Ką tai reiškia? E, mums, būtent, kad mums reikia dirbti daugiau ir geriau kaip eurozonos valstybėms narėms tam, kad mes galėtume susidoroti, susidoroti su būsimomis krizėmis. Ir taip pat žinome, kad yra daug neaiškumo ir tarp JAV bei Kinijos vykstantis prekybos karas nepagerina padėties. Noriu pasakyti, kad pirmininkaujantį Rumuniją Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų būti labai suinteresuoti tuo, kad baigtųsi dėrybos dėl kitų, kitos daugiametės e, finansavimo programos 22-27 metams. Parlamentas Europos laikosi tam tikros pozicijos, bet taryboje kai kurios valstybės narės, kai kurios vyriausybės vilkina visą klausimą ir tai kenkia Europos ekonomikai. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Taryba ir komisija jau daug metų siekia pažangos, bet mums nepavyko baigti kurti bankų sąjungos. Trečiojo ramščio konkrečiai mes neturime dar. Tai yra indėlių garantijų e, sistema. Niderlandų ir Vokietijos vyriausybės neleidžia mums kaip tik baigti kurti tos bankų sąjungos. Trečias dalykas - skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas interneto gigantai nemoka mokesčių, arba beveik nemoka, o MVI pensininkai verslas moka milžiniškus mokesčius. Taigi tai visiškai nelogiška. Reikia užtikrinti, kad interneto gigantai taip pat mokėtų mokesčius ir tai sumažintų neligybę ES, nes didėja atotrukis tarp e, skurdžiai gyvenančių turtingų žmonių ir tarp turtingų vargingesnių valstybių narių. Negali būti taip, kad lėšos e, skirtos e, socialiniai sanglaudai būtų mažinamas daugiametėje finansinėje programoje. Sanglaudos politika, bendroji žemės ūkio politika turi būti sustiprintos, o nesusilpnintos. Jeigu mes e, susilpinsime tas politikos e, sritis, tai tik tai populistams ir dešiniesiems e, įpilsime alyvos. Dabar Margita Markeš, socialistų frakcijos atstovė iš, socialistų atstovė iš Portugalijos. Dėkoju, pirmininkė. Europos semestras yra labai svarbus e, ekonominės politikos ir socialinės politikos koordinavimo įrankis. Dabar jau tai yra standartinis dalykas, valstybės narės dalyvauja e, visiškai visose ES procesuose. Kalbam apie tai, kad reikia priartinti ES prie piliečių, užtikrinti didesnį demokratiškumą, tačiau ar mes e, tikrai taip darome, kai kalba sukasi apie konkrečias politikos e, priemonės. Mes turime galvoti, kaip išplėtoti priemonės, kurios užtikrintų geresnį funkcionavimą ES ir priartintų ją prie piliečių. E, vienas iš būtinų dalykų mano nuomonė yra nuosavybės jausmo stiprinimas. Ponas Dombrovskis, kalbėdamas apie tris veiksnius prisidenčius prie semestro sėkmės, minėjo komunikavimą su nacionaliniais parlamentais. Aš manau, kad komunikavimas yra per silpnas kol kas nacionaliniai parlamentai turėtų vaidinti stipresnį vaidmenį Europos semestre. Komisijos narė Tysen priminė mums, kad Europos semestras, kaip aš minėjau, tai yra ekonominės ir socialinės politikos koordinavimo priemonė. Taigi jinai kalbėjo apie Europos semestrą ir e, sakė, kad Europos socialinių teisių e, ramstis e, rezultatų suvestinė yra svarbus dalykai, tačiau yra ir tam tikrų trūkumų. Europos socialinių teisių ramstį reikia sustiprinti, reikia geriau jį gyvendinti semestro kontekste. Trečias, paskutinis pastebėjimas. Mes matome, kad vyksta Brexito procesas, gali būti e, taip, kad bus e, Britanija pastrauks be sustarimo su sutartimi arba iš vis nepasitrauks, bet tai veikia, tas procesas veikia ES ekonomiką ir piliečių gyvenimą. Aš norėčiau e, paklausti, kaip mes Brexit tą elementą įtraukėme į semestro kontekstą ir ES įvairius klausimus apskritai. Dabar Airijos atstovė ponė Higgins, nepriklausoma narė. Dėkuoju, kiti kalbėjo apie tai, kaip svarbu sustiprinti parlamentų balsą, Europos parlamentas pernai e, apie augimą yra patvirtinęs rezoliuciją. Ten kalbama apie tai, kad visuomenę reikia įtraukti į diskusijas, bet taip, taigi nepamirškime, kad pilietinė visuomenė labai svarbi diskusijose apie Europos semestrą. Ir jie viena iš šalių yra, kuri įgyventino projektą specialų ir siekia įtraukti pilietinę visuomenę. Deja, praktika nepaplito, nors aš manau, kad tai yra labai svarbu, jeigu mes norime, kad žmonės jaustųsi, kad tas semestras jiems e, priklauso, reikia bendrauti labiau, plačiau su pilietinė visuomenė, kalbėti apie tvarų modelį, apie Europos semestro vietą jame. Ir taip pat matome, kad e, E, trūksta pusiausvėros ekonomija, trumpalaikiai fiskaliniai tikslai tarsi yra svarbesni negu ilgalaikiais priemonės numatytos Europoje 2020. Tai yra e, išmanus įstraukiamojo pobūdžio augimas. Reikia užtikrinti geresnę pusiausvėrą, reikia galvoti apie kitus procesus. Pavyzdžiui, e, darnaus vystimosi tikslai yra labai svarbus ir reikia juos e, rimtai gyventinti, gyventinant Europos semestrą Ir taip pat e, mes neturime galvoti tik apie tai, kad breksitas e, ar išlaidos kariniai pramoniai e, kliudys mūsų ekonomikai. Ir dar paskutinis dalykas - socialinis ramstis. Deja, jau kalbėsime apie Europos semestrą, jo procesą, mes matome rodiklius rezultatų suvestinėje. Socialinis kur, tam tikrus rodiklius, kurie nesusiję su socialiniu ramščiu. Ir valstybės narės dabar žiūri, ar jos yra virš vidurkio, žemė vidurkio, ar e, vidurkė. Mums reikia kitokių rodiklių, kurie vertinu, pavyzdžiui, darbo vietų kokybę, infrastruktūrą rūpybos srityje. Mums reikia prasmingesnių rodiklių. Vėlgi pilietinė visuomenė ir diskusijos su jie tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu leistų mums e, tokius klausimus išryškinti geriau ir anksčiau. Būtent tą mes turime daryti, galvodami apie tą ramštį. Dėkuoju. Ačiū. Pimenov, ponas Pimenov iš Latvijos socialistų frakcija. Aš kalbėsiu angliškai. Šiuo metu madingiausias žodis buvo investicijos, taip pat makroekonominis stabilumas, kuris buvo populiarus, madingas prieš kelis metus. Bet aš manau, kad e, politikai, e, kurie žadėjo pasitelkiant tarptautinius fondus, nustatyti makronominį stabilumą, politika, ta politika bankrutavo. Tokia politika privertė mūsų ekonomiką stagnuoti ir mūsų žmonės emigruoti. Visai iškiau darosi tai, kad viešosios investicijos turėtų būti prioritetas. Pirma, viešųjų investicijų būtinai reikia valstybėms, kad pakeltų savo vidaus mm, paklausą. Ir antra, viešosios investicijos turi būti skiriamos tam, kad paskui jas eina privačios investicijos. Svarbu atlikti tokius veiksmus. Pirma, apibriežti metodiką ir atnaujinti metodiką, kaip apskaičiuoti struktūrinį deficitą. Dabar ta metodika yra pasenusi, dėl to atsiranda klaidų ir jos brangiai kainuoja valstybėms. Sprendimas būtų toks struktūrinius balansus pakeisti išlaidų verte. Išlaidas lengviau kontroliuoti ir apskaičiuoti. Ir antra, e, ekonomikos augimas turėtų būti planuojamas ilgesnių laikotarpių negu dviejai metai, kaip dabar daroma. Stabilumo ir augimo paktas turėtų būti praplėstas, turėtų būti taikoma išimtis Europos struktūrinių ir investicinių fondų programoms, kurios finansuojamos iš ES biudžeto. Ačiū ENF frakcijos vardu, ponas Borgi, Italija. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Jums, kolegos. pirmajame pranešime aš girdėjau tokias savokas kaip patikimumas, nuosavybės jausmas skamba puikiai, bet visą tai turėtų tapti realybę ir faktais. Įžanginėme pranešime Italija buvo paminėta kaip reikalavimų netitinkanti valstybė. Tai valstybė, kuri atseit netitinka mak makroekonominių kriterijų. Jūs pateikite dokumentą, kur nurodyta rezultatų lentelė 2019 metų ir iš tos lentelės aiškėja, kad iš tiesų realybė yra visai kitokia. Imkime 15 parametrų ir Italija neviršė tų slengščių. Yra valstybių, kurios viršia, pavyzdžiui, septynis parametrus, kita viršia penkis, dar viena valstybė tris parametrus viršia. Mes viršėme tik tai du. Tai yra skola, valstybės skola ir nedarbas. Ir kaip taip atsitiko? Ogi todėl, kad ES primetė mums tokį ekonomikos modelį. Tarkime, imkime valstybės skolą. Montis, premjeras pradėjo vykdyti jūsų nurodymus aklai ir rezultatas auganti skola ir augantis nedarbas. Aš norėčiau, kad į rezultatų lentelę būtų įvesti nauji parametrai. Turėtų būti išskirtos valstybės, kurios įmoka pinigus į ES biudžetą ir kurios pasima tos pinigus. Jokinga, kad mes atitinkantys beveik visus parametrus mes mokame didžiulės sumas į ES biudžetą nuo pat sąjungos pradžios. Dabar mes esame išskiriami ir gėdinami atstovo tos valstybės, kuri ima tuos pinigus. Ir daro jis blogą pavyzdį iš Italijos reikėtų daugiau nuoseklumo. O kad jumis žmonės patikėtų, jūs turėtumėt vienodai visas valstybės traktuoti. Jeigu jums nepatinka valstybė, tai ji tampa atpirkimo ožiu. O jeigu jums patinka valstybės vyriausybė, tai ta valstybė gali elgtis kaip išmano. Pavyzdžiui, jeigu Tai ta valstybė, iš kurios yra komisijos narys Moskovičiai, tai jie dešimt metų BVP taisyklės gali laužyti ir niekam neužkliūna. O dabar Italija daroma blogiečių. Taigi, kol šitoks elgesys nepasikeis, nepasakokit man apie patikimumą ir nuosavybės jausmą. Ačiū. Aš kai kam, ką jūs sakėte, pritariu, bet ne viskam, tikrai ne viskam. Bet jūsų pasisakymas pagyvino mūsų diskusijas. Aš pats vėliau dar jum replikuosiu. O dabar Kipro atstovas, atstovaujantis taip pat socialdemokratų frakcijai. Ačiū. E, minėta, kad Europos semestras yra patobulintas. Tai tiesa. Bet galima dar labiau pasitemti. Pavyzdžiui, laiko planavimas nėra tobulas taip pat galėtų būti, galima būtų vykdyti aktyvesnį dialogą tarp suinteresuotų šalių Europos ir nacionalinių lygmenių. Man šiek tiek nerima kelia komisijos veiksmai ir komisijos atlikti semestro pakeitimai. Man atrodo, kad komisija neseniai ėmėsi kaitalioti tam tikrus teigiamus Europos fiskalinės politikos aspektus. Šiaip jau komisijos vaidmo turėtų būti toks. Išlaikyti taiką ir sutarimą tarp Europos, europinių partnerių. Kipras norėtų sažiningesnės, teisingesnės mokesčių sistemos. Ir mes visada susidomėjame, išnagrinėjame komisijos patiktas idėjas. Vis tik tai reikia pasakyti, kad Europos semestras neturėtų peržengti savo įgaliojimų ribų. Tai yra struktūrinė politika ir valstybių narių veiksmų koordinavimas. Dabar noriu pabrėžti, kokia svarbi Europos parlamentų rolė. Jie turi vykdyti parlamentinę stebėsiną tų sanglaudos politikų, kurios vykdomas valstybės narėse. Tokiu būdu semestrų gyvenimas bus veiksmingesnis ir e, jis įgys daugiau demokratinio legitimumo. Mardas Gūė vardu. Ačiū, pirmininkė. Kalbėjo ponia Taisen ir ji kai ką teisingai paminėjo. Graikija yra viena iš jaunesnių valstybių dalyvaujančių semestre Dabar aš nu, savo kalboje norėčiau pateikti kiek skirtingą perspektyvą. Nagrinėdami semestrą matome, kokių intervencijų yra padaryta. Klausimas toks, ar bus parengta studija, ar kažkokia nuomonė, o gal iš to gims direktyva arba reglamentas. Kaip toliau plėtosis mūsų dialogas? Jeigu nematysime aiškaus horizonto, tai turėtų komisija imtis iniciatyvos ir parašyti tekstą, parašyti dokumentą, kuris apibendrintų dokumentą. Tai yra skubi užduotis, kurias reikia imtis. Thank you. Now, uh, Mr. Sil Dėkoju. Toliau ponas Silva Pereira, socialdemokratų frakcijos vardu, Europos parlamento narys. Obrigado, prezident. Uh, eu queria... Dėkoju, norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie ką tik atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu yra vystyti dialogą tarp parlamentų. Europos semestras, skirtas Europos ekonomikos koordinavimui, ir yra vienas iš tokių, tokių, viena iš tokių politikos sričių ar tokių politikos instrumentų, kur mūsų bendradarbiavimas yra labai sėkmingas ir reikalingas. Atkreipčiau dėmesį į tai, kad komisija yra pateikusi ekonomikos ir biudžeto politikos gairias ir teikia mums metinio augimo prognozes. Komisija atkreipė dėmesį į tris dalykus, kurie yra labai svarbus ir aš norėčiau padėkoti komisijai šitos, už šitą dokumentą. Pirmas dalykas yra investicijos, antras dalykas reformos, kurios skirtos ne tik tai produktyvumo didinimui, bet ir didesnė įtraukčiai. Paskutinis dalykas - finansinis stabilumas ir biudžeto tvarumas. Europos parlamente mes jau diskutuojame šį komisijos pasiūlymą ir žinoma, kad politinės nuomonės kai kada išsiskiria, tai ir yra mūsų darbas ir tai yra normalu, bet mes vis tiek bendradarbiaujame siekdami kompromiso. Dabar yra ir naujos informacijos apie tai, kad Europos ekonomikos augimas šiek tiek sulėtėjo ir sulėtėjo gal netgi daugiau negu kad buvo tikimasi. Vokietijoje vyksta stagnacija, kitose šalyse taip pat negeriau. Taigi dabar mums reikia atsakyti į klausimą, koks būtų mūsų geriausias politinis atsakas į šios iššūkius. Kokia turėtų būti mūsų biudžeto politika, kokia turėtų būti mokesčių politika. Nemanau, kad mums reikia radikalaus biudžeto politikos pakeitimo, bet Europos komisijos pasiūlyme galima išskaityti keletą tokių idėjų tokių žinučių, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį ypatingai. Visų pirma, reikia sumažinti investicijų deficitą. Ta ypač turėtų padaryti tos valstybės, kurios turi galimybę padidinti augimą ir investuoti daugiau. Tai yra būtina tam, kad piliečiai patikėtų ES biudžeto politiką, kad ta biudžeto politika taptų atsaku į mūsų laukiančius iššūkius. Tikiuosi, kad taip ir atsitiks. Ačiū. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį poniai Kreitų iš Rumunijos. Ji taip pat socialdemokratų frakcijos narė. Dėkoju. Gerbiami kolegos. Europos lygmenių mes galime trimis instrumentais naudotis, siekdami savo tikslų. Regula, tai yra reguliavimas, reguliavimas per bendrą uh, teisėkūra, finansavimas per bendrą biudžetą ir finansavimas per asocijuotus finansinius instrumentus bei politikos koordinavimas Europos semestro metu. Politikos koordinavimas yra pats silpniausias instrumentas, bet jis galėtų veikti daug geriau, jeigu jį remtų politinė valia, jeigu ta politinė valia būtų vienoda visose srityse ir administravime, ir biudžeto sudarime, ir įgyvendinime. Ir jeigu rekomendacijos būtų nuoseklios. Tai yra esminiai dalykai, esminės problemos. Mes dabar gaunam tokius formalius patvirtinimus ir jokių pasiekmių, kalbant apie rekomendacijų įgyvendinimą, nes tam nėra politinės valios. Vyriausybės turi skirtingų politinių interesų, ir turi kiekviena, žinoma, savo problemų. Valstybės narės supranta, kad jų visuomenėse problemos yra skirtingos, jie nusistato savo prioritetus valstybėms narėms ir Europos komisija kartais teikia pasiūlymus, o taryba jiems pritarė. Taigi komisija siūlo rekomendacijas valstybės narėms ir tos rekomendacijos kartais turi priešingą poveikį, negu kad buvo tikimasi. Ir kai mes klausime, kas už tai atsakingas, kodėl taip nutiko, paaiškėja, kad tai yra skirtingų direktoratų kompetencijos, kad e, rekomendacijų prasmė išsiskiria dėl to, kad direktoratų vadovai priklauso skirtingoms kartoms ir skirtingai mato tuos pačius dalykus. Taigi tie, kurie sprendžia socialinės ir švietimo problemas, susiduria su pasipriešinimu tų, kurie valdo biudžeto klausimus. Rezultatas yra toks, kad mes neįgyvendiname visų reikalavimų, sakysim, 85 procentus to, kas buvo siūloma socialinėje srityje, iš to, kas buvo siūloma socialinėje srityje, buvo įgyvendinta tik tai 7 procentai. Tai yra labai nedidelė dalis tų rekomendacijų. Biudžeto srityje jų procentas yra daug didesnis. Kai kurie mano, kad ES jau atliko savo pareigas ir galėtų dabar ir atsitraukti arba net numirti. Tai žinoma netiesa ir būtų labai gaila, jeigu taip atsitiktų. Turime suvokti, kad dabartinį išsivystimo lygį pasiekėme tik tai dėl to, kad buvome vieningi. Dabar yra kalbama apie ES žlugimą, negalvojant apie tai, kas bus po to, jokio pasiūlymo neteikiama. Labai džiaugiuosi, kad mes pradėjome stipresnį dialogą tarp ES institucijų ir valstybių narių, kalbėdami Europos semestro temomis. Tada mes turime, dabar mes turime galimybę sukurti geresnę glaudesnę, nuseklesnę ES politiką. Ačiū. Dėkojame. Toliau kalbės Olga Dryjen, regionų komiteto ekonomikos e, reikalų grupės vadovė. Dėkoju pirmininkė, ponės ir ponai, gerbiami kolegos. Pirmiausiai norėčiau panašižiausiai padėkoti, e, kad jūs dar kartą mus pakvietėte į tokį susitikimą e, kalbu kaip Europos regionų komiteto narė. Europos e, komisija kitą savaitę paskelbs dokumentus, tai yra e, dokumentai pagristi šalims skirtomis rekomendacijomis. Ir reikia pasakyti, kad iš tikrųjų ekonomikos augimo prognozės ir reformos yra rodo sulėtėjimą, pirmiausiai valstybių narių lygmenių. Mes manome, kad nepakankamai dirbama tam, kad mes galėtume suprasti, kodėl, pavyzdžiui, valstybės narės nesijaučia šeimininkėmis tų visų procesų ir neužtikrina e, didesnio veiksmingumo. Man atrodo, kad reikia e, kalbėti apie du dalykus, kurie sustiprina svarbą Europos e, semestro. Pirmiausia, struktūrinių reformų paramos programa. Komisija atrodo yra tikra, kad problema yra valstybės finansai, kurie neleidžia, pavyzdžiui, nukentėjusiems nuo reformų e, grupėms paremti. Ir aš buvau pranešėję e, kažkada šio klausimu ir komisija pradžioje negalvojo, kad tai yra svarbus dalykas. Ir rekomendacijos mūsų buvo pateiktos dėl struktūrinių reformų ir e, komisija pateikė rekomendacijas e, po diskusijų su vyriausybėmis, bet jos dažnai neatsižvelgia į regionės ir vietos valdžios nuomonę. Aišku, federalinėse valstybėse e, yra tradicijos bendradarbiavimo su centrinė vyriausybė, bet net visur taip yra ir ne visuomet už tai išgirstamas yra balsas regionų. Dar vienas dalykas, 18 metų spalį patvirtinti dokumentai dėl subsidiarumo principo. Ir e, vis tik tai pagal tai regionų ir vietos valdžia neįtraukiama į tam tikrų sprendimų prieimimą daugelie sričių. Bet e, mes turime prisiminti, kad būtent to ligmens valdžios institucijos geriausiai žino, kokia yra padėtis vietoje ir palaiko ryšius su piliečiais. Ir reikia gyventi semestrą, užtikrinant daugia pakopę valdyseną. Reikia e, galvoti apie tą etapą žemutinį, kur identifikuojamas poveik, poreikis reformų ir tokiu būdu atitinkamai reikia gyvendinti rekomendacijas, tada būtų dirbama veiksmingiau. Dar vienas dalykas - reikia užtikrinti tampresnį ryšį su sanglaudos politika Europos semestro. Reikia taip pat įtraukti finansus, kurie naudojami šiai politikai finansuoti. Mes matome, kad E, dabar rengiamas naujam etapui 20-27 metų. Ir reikia išlaikyti daugia pakopės valdysenos principą. Bet kol kas e, nepakankamai yra tai įtraukiama į semestrą, e, bet jeigu taip ir toliau bus daroma, tai ir toliau nebus prisidėta prie to nuosavybės jausmo kūrimo. Balandžio mėnesį e, regionų komitetas tvirtins nuomonę e, dėl e, vystimosi sanglaudos politikos ir Europos semestros ryšių. Ir mes rekomenduosime atsižvelgti į regionų nuomonę plėtojant strategijas ir taip pat reikia užtikrinti kaip galima didesnį lankstumą. Dėkuoju ir linkiu Jums toliau sėkmingai dirbti per šį sutikimą. Ponas Vroblevskis, EKR atstovas iš Lenkijos. Pirmininkė, ponai ir ponios, matom, kad Europos semestras turi daug privalumų, bet galime pastebėti ir trūkumų šioje sistemoje. Tie trūkumai matyti tame, kad mes nepakankamai realizuojame tai, ką priima taryba kaip rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms. Kodėl Galbūt dėl to, kad trūksta atitinkamų mechanizmų, paramos mechanizmų valstybėms narėms iš ES pusės tam, kad būtų galima įgyvendinti tas rekomenduojamas struktūrinės reformas. Tokios paramos tikrai reikėtų ir ta parama turėtų būti labai svarbi diskutuojant ir apie biudžeto dydį sanglaudos politikai, kai kalbam apie ilgametę finansinę perspektyvą iki 27 metų. Taip pat labai svarbu būtų diskutuoti valstybėms narėms su Europos komisija, bet diskutuoti dar prieš pateikiant tas rekomendacijas. Tokia diskusija leistų geriau pažinti sąlygas atskirose šalyse. Antra vertus, tai galėtų reikšti arba vesti prie to, kad valstybės narės geriau įgyvendintų joms pateiktas rekomendacijas. Mes tikrai esame atviri diskusijai dėl to, kaip reikėtų reformuoti valstybėse narėse egzistuojančias struktūras tam, kad jos veiktų geriau. Bet turime suvokti, kad sanglaudos politika yra būtina infrastruktūros plėtrai ES ir to lygiam ES vystimuose. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Banjai iš Italijos ENF frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė. Kolegos. Daug iškalbėjusių akcentavo tai, kad Europos semestras yra koordinavimo mechanizmas. Bet aš norėčiau kvesti iškelti klausimą dėl tokio požiūrį. Norėčiau nu, paklausti, kokiam tikslui koordinuojame mūsų politiką dėl augimo, dėl klėstėjimo, e, dėl nulinio biudžeto deficito. Mano nuomonė, e, koordinavimo mechanizmo rezultatai nėra vien tik geri. Pažiūrėkime eurozonos augimą ir palyginkime e, tai su kitais e, svarbiais pasaulio ekonomikos blokais. Man atrodo, visą tai susijęs su tuo, kad koordinavimo mechanizmas e, nėra simetriškas, yra šališkas, ne vienalytis. Daugelio šalių buvo e, prašoma sumažinti viešasias išlaidas. Neprisimenu, kad daug, daug kieno būtų buvo prašoma daugiau finansuoti sričių ir tik tai į tam tikrus rodiklius yra atsižvelgiama ir mechanizmo sėkmė yra e, nepilna. Visi kalba apie per, biudžeto deficito perviršio procedūrą, bet niekas nekalba apie e, perviršio pozityvaus procedūrą. E, tai galbūt dar vienas trūkstamas rodiklis rezultatų suvestinėje ir nėra pakankamai veiksmingo koordinavimo mechanizmo tarp ES ekonominės politikos sričių. Ir taip pat galiu pasakyti, kad šis procesas gali sukelti grėsmę tarptautiniam ekonominės politikos koordinavimui, tarp pavyzdžiui mūsų europiečių ir JAV, nes atrodo, kad JAV nekenčia nuo uh, tokio deficito, kaip kad ES ekonomika kalbu apie išorės deficitą. Ir dabar norėčiau pateikti porą konstruktyvių pastebėjimų. Artimiausioje ateityje į koordinavimą ES turėtų pradėti žiūrėti rimtai ir tam tikslui vienas iš e, svarbiausių dalykų yra toks. Fiskalinės taisyklės turėtų būti geriau parengtos ir visiškai atribotos nuo tos neprotingos e, ekonominės savus, tai yra rezultatai galimi. Tai sukelia tam tikrus nusistatymus ir e, trukdo deramai gyvendinti koordinavimo mechanizmą. Ačiū. Labai ačiū. Paskutinis kalbėtojas Ande Milen kuri rengia nuomonę ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Prašom ilgiau kalbėti kaip tris minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Europos ekonominio reikalų e, komitetui, kad suteikė galimybę man išsakyti savo nuomonę per mane e, plenarinė sesija balsus penenčias dienas dėl 19 e, metų e, augimo ir nuomonės. E, žinome, kad yra tam tikrų neiškumų tiek ES, tiek pasaulio lygmenių, kad lėtėja ekonomikos augimas ir dėl to reikia stiprinti augimą, skatinant investicijas, taip pat didinant našumą. Taip pat reikia mažinti socialinius skirtumus, reikia gyvendinti socialinių teisų ramsti geriau, nes tai yra Europos semestro neskiriama dalis. Labai dar svarbus ir kitas elementas yra Reikia galvoti apie tai, kaip kovoti su klimato kaita ir mažinti e, emisijas, e, kurias sukuria ekonomika. Tai yra labai svarbus elementai užtikrinant ES tvarų augimą. Būtent dėl tos priežasties mes norime, kad tvaraus augimo analizė būtų kasmet atliekama. Apie ką mes galvojame? Mes manome, kad socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė yra labai svarbus partneriai šiame procese. Reikia jų nuomonę atsižvelgti kur kas e, labiau, nes mes žinome, kas vyksta vietoje. Dėl struktūrinių reformų mes e, suprantame, kad e, reikia užtikrinti tapatybę didesnė tų struktūrinių reformų reikia E, jas patikslinti, nes yra daug labai skirtumų teritorijose jas įgyvendinant. Taip pat mes norėtume turėti galimybę įvertinti, kaip jos įgyvendinamos, kad paskui nebekartotume klaidų. E, socialiniai aspektai, Žinome, kad vis dažniau kalbam apie tai, kad didėja socialinės neligybės valstybės narėse ir tarp valstybių narių. Ir reikia paramos atlyginimams daugelį e, valstybių narių. Atlyginimai auga lėčiau negu e, efektyvumas, našumas e, dėl to, kad gyvenimo, pragyvenimas brangsta. Taip pat tam reikia paramos viduje ir tai yra susijęs su ekonomikos augimo skatinimu. Reikia taip pat e, nepamiršti kokybės darbo vietų, nes jeigu pasižiūrėsime 2017 metus, tai uh, uh, padėtis buvo blogesnė negu 18 metais. Ir pavyzdžiui, labai daug uh, darbo vietų nėra užtikrintos. Reikia suprasti, kad reikia sveikų valstybės finansų, taip pat reikia e, užtikrinti kokybiškas darbo vietas, kad žmonių įmokos taip pat e, būtų stipresnės ir e, reikia taip pat kelti klausimą apie stabilumo ir augimo paktą ir susijimą reikalavimų jo kontekste su investicijomis. Dėkoju dabar Paldis Dombrovskis, e, apibendrinti diskusiją, prašau jūsų pakomentuoti. Uh, you, uh... Dėkoju. Ponas Galtieri, ponė pirmininkė ir gerbiami kolegos. Išgirdau įvairių klausimų, pateikėte įvairių komentatų, komentarų ir aš pabandysiu juos sugrupuoti tematiškai. Pirmiausia, kaip sekasi valstybėms įgyvendinti valstybių rekomendacijas. Na, jeigu vertintume pamečiui, tai įgyvendinimas šlubuoja, nes reformos užtrunka ilgą laiką. Tačiau pažvelgus į keliarių metų daugiametį laikotarpį matome daug geresnį vaizdą. Dabar dirbdami su semestru galvojame, kaip pagerinti įgyvendinimą. Dirbame su dviem koncepcijomis. Viena tai yra derinimas tarp Europos semestro ir europinio finansavimo. Jau šiais metais val, valstybių pranešimuose mes įtraukėme priedus, kur kalbama apie investicijų prioritetus ir kryptis. Būsimajam semestrui. Aišku, tai nereiškia, kad galime tokias nuostatas tiesiog nukopijuoti iš fondų į semestrą ir atvirkščiai. Struktūriniai ir investicijų fondai yra skirti <clears throat> valstybėms narėms paremti ir ekonominiai konvergencijai skatinti. Visą tai reglamentuoja įvairūs teisės, <clears throat> teisės aktai. Todėl šiuo atveju kalbame apie papildomas sąlygas ir papildomumą. Socialinė dimencija socialinis matmuo Europos semestre labai svarbus, jis pastaraisiais metais stiprinamas. Parengėme net socialinių rezultatų lentelę ir stipriname socialinių teisių ramstį valstybėms skirtose rekomendacijose yra išskirti tokie prioritetai kaip socialinis, ir švietimo. Norime dirbti tą kryptimį, tai nurodyta Europos semestro dokumente, politikos prioritetų dokumente ir ekonominio metinio augimo apžvalgoje. Ten pasakyta, kad reikia mažinti neligybę ir naikinti skurdą. Keli komentarai buvo apie ryšį tarp investicijų ir fiskalinių taisyklių. Apie tai nuolat diskutuojame. Ši komisija 2015 metais paskelbė komunikatą apie lankstumą taikant stabilumo ir augimo paktą. Ta nuostata leidžia valstybėms narėms laikinai nukrypti nuo taisyklių, jeigu jos pasitelkia ES kofinansuojamas investicijas. Ir kai kurios valstybės jau pasinaudojo šią vadinamąją investicijų nuostatą. Toliau apie pusiausvyrą tarp išlaidų ir lėšų mažinimo ir santykį su Europos semestru. Kelios valstybės narės rekomendavo mums pasitelkti tas nuostatas, stimuliuojant paklausą ir investicijas. Pavyzdžiai būtų Vokietija ir Niderlandai. Tos valstybės patiria ir makroekonominių disbalansų. jos viršyje 6 procentus BVP einamosios sąskaitos perviršio. Į visą tai Europos semestre atsižvelgta. Buvo užduota klausimų apie Italijos fiskalinę politiką ir BVP 2 procentų deficitą. Taip, Iki šio skaičiaus po mūsų diskusijų su Italijos valdžia pavyko sumažinti biudžeto deficitą. Dėl to pavyko išvengti skolos pažeidimo procedūrų. Vis dėlto reikia pasakyti, kad Italijos atveju yra makroekonomikos disbalansas. Italijos valstybės skola yra labai didelė, antra pagal didumą ES. Taip pat e, Italijos bankų, bankų e, sektorius yra labai pažeidžiamas. Man atrodo, pagal šį rodiklį Italija yra ketvirta, tai visa tai rodo makroekonominį disbalansą. Italijos valdžia kalba apie tai, kad e, tas deficitas dar didės, dėl to atsirado nestabilumas, padidėjo skolinimosi kaina ir nieko neturėtų stebinti, kad Italijos ekonomika stoja, lėtėja smarkiau negu kitų valstybių. Mūsų ką tik paskelbta ekonomikos apžvalga rodo, kad Italijos ekonomika auga lėčiausiai sąjungoje. Pateikta pasiūlymų, kaip į Europos semestrą labiau įtraukti nacionalinius parlamentus. Man atrodo, ši Europos parlamentų savaitė yra gera proga taip pat komisijos sustikimai su nacionaliniais parlamentais, kurie vyksta reguliariai, yra gera proga nacionaliniams parlamentarams aktyviau dalyvauti. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, nes manęs paprašė, to paprašė pirmininkas Valtieri. Manau, kad pastaraisiais metais mes daugiausia dėmesio skyrėme tokiam klausimui, kaip mes galime kovoti su krizės pasiekmėmis, kaip išvengti kitos tokios krizės. Ir aš su, mes suvokiam, kad žmonės bijo ateities, nes gyvename labai greitai pasi, besikeičiančiame pasaulyje. Todėl žmonės žiūri į mus ir laukia sprendimų, kaip mes esame pasirengę naujiems pokyčiams. Man Europos semestras yra visų pirma apie tai. Aš dabar neteiksiu dar vienos analizės, aš pasistengsiu tik tai sureaguoti į kai kurios jūsų klausimus. Kadangi aš atsakau už įgūdžius, už socialinius reikalus, už užimtumą, tai aš manau, kad mums yra labai svarbus bendradarbiavimas. Valstybės narės, regionai patys turi labai daug kompetencijų šioje srityje ir mums tikrai nereikia uh, švaistyti laiko, sprendžiant klausimą, kas už ką atsakingas. Reikia tiesiog pasižiūrėti, ką mes galime nuveikti kartu, kur galime vieni kitiems padėti ir ką reikia padaryti. Tai ir yra semestro užduotis. Tai susiję ir su jūsų pastabomis, ir su jūsų klausimais. Socialinis ramstis ir jo integracija tikrai padėjo įtraukti socialinius klausimus į šią politikos rytį. Labai daug valstybių narių rekomendacijų socialinėje srityje yra pateiktos, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, tai yra daug daugiau rekomendacijų. Tos rekomendacijos yra labiau orientuotos į socialinius klausimus, negu buvo anksčiau. Įvedant rezultatų lenteles, mes taip pat stengiamės vertinti socialinius klausimus, taip pat stengiamės pasižiūrėti, kaip socialiniai reikalai atrodo 2020 tikslų įgyvendinimo požiūriu kadangi 20-ieji metai netruks ateiti, mums reikės vėl naujo plano, kuris vėlgi atitiktų socialinius mūsų tikslus ir mes turėsime nusistatyti juos iki 30-ųjų metų. Buvo kalbama, kad struktūriniai fondai turėtų būti panaudojami didesniu mastu, siekiant geresnių struktūrinių reformų valstybėse narėse, bet mes būtent tą ir darome. Mes tengiamės susijęti mūsų operacinės vykdomasis programas su šalių ataskaitomis, su rekomendacijomis ir jų gyvendinimu. Kai kas iš jūsų minėjo didesnį užimtumą, tikrai tas užimtumas yra didžiausias likščiau, bet užimtumas pats savaime, jeigu tai nėra kokybiškas užimtumas, dar nieko nereiškia. Labai daug žmonių dirba tik tai dalį darbo dienos matome, kad labai daug žmonių dirba pagal lankščias sutartis, pagal netipinės darbo sutartis. Ir mes kaip komisija po to, kai paskelbėme socialinių teisių ramstį, iškart pradėjome įgyvendinti ir to ramščio nuostatas teikdami teisės aktų pasiūlymus. Vienas iš tokių pasiūlymų yra dokumentas dėl geresnių ir prognozuojamų darbo sąlygų. Tai yra tokios darbo sąlygos turėtų būti užtikrintos taip pat ir žmonėms, kurie dirba pagal netipinės darbo sutartis. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas buvo pateiktas ir jis yra svarstomas. Taip pat mes esame pateikę valstybėms narėms rekomendacijas dėl prieigos prie socialinių paslaugų tiems, kurie dirba pagal, pagal klasikinės darbo sutartis. Tai yra aiškus dalykas, bet ypač tiems, kurie dirba pagal netipinės darbo sutartis. Taigi mes ataskaitose pagal valstybės narės tikrai daug kur pabrėžiame, kad yra dar erdvės ir didinti atlyginimus ir gerinti e, padėtį šioje srityje. Bet žinoma, kad atlyginimų didinimas tai nėra mūsų kompetencija, čia valstybės narės turi pačios nuspręsti, kaip jos tai atlieka. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems dalyvavusiems. Dėkoju. Manau, kad ši diskusija visiems mums buvo labai įdomi ir naudinga, mes tęsime ją nebejotinai dar ir rytoj. Visi sutinkame, kad Europos semestras yra labai svarbi politikos rytis ir ji yra tikrai, ji gali būti optimali, bet tokia kol kas dar nėra, nes derinti nacionalinės ekonomikos politikas – reikal, tai yra toks uždavinys, kurio, kuriam reikia labai aiškiai pasidalinti kompetencijas, reikia prižiūrėti biudžetą, tai yra didžiulis iššūkis, net, pač, net federalinėje valstybėje tai nėra lengvas dalykas, o mums tai dar sunkiau, tai yra tikrai sudėtingas procesas, nes mes esame labai sudėtinga struktūra Bet jeigu žiūrėtume, kaip semestras veikė pastaraisiais metais, tai galime pasakyti, kad jis tikrai veikė neblogai ir tikrai turėjo poveikį daugelės ryčių. Rezultatas iš esmės yra geras. Mes tikrai suteikėme geresnio ir daugiau įpareigojimų reiškiančio koordinavimo valstybėse narėse. Ir galim pasakyti, kad ekonomikos politikos koordinavimo veiksmai tikrai buvo sėkmingi. Ir galime sakyti, kad ekonomikos raida nebuvo tam labai palanki. Buvo ir struktūrinės reformos nepakankamai visapusiškos ir kitų problemų, bet pastaraisiais metais dirbant šiai Europos komisijai mes padidinome lankstumą, išplėtėme struktūrinių reformų tikslų sferą ir galime pasakyti, kad mūsų politika tapo geriau subalansuota ir koordinavimas tapo tikrai daug efektyvesnis. Niekas negalėtų dabar pasakyti, kas yra tas gerasis ir kas yra blogasis šioje sistemoje. Aš suprantu, ponas Deborgi pasakė keletą tokių žodžių, bet e, nedeficite čia yra esmė. Esmė yra tie pakeitimai, kuriuos jūs e, ketinate padaryti savo biudžete. Jūs buvote viena iš didžiųjų valstybių narių, turėjote labai didžią, bet turėjote ir labai didžiąją, didelę skolą. Ir dėl šių mechanizmų taikymo jūsų skolos didėjimas sustabdytas ir jūsų ekonomikos e, smukimas buvo sulaikytas dėl lankstumo instrumento pritaikyto, pritaikymo. Taigi aš manau, kad tai yra teigiamas rezultatas, nors aš žinau, kad žinoma buvo labai daug e, kritikuojama visa ta procedūra biudžeto sudarimo. Taigi, na, yra dar tų trūkumų, reikia tą pripažinti. Ir tas buvo pasakyta šioje diskusijoje. Taigi, makroekonominis disbalansas yra viena iš problemų, į tai reikia žiūrėti rimčiau. Žinoma, trūksta teisinio pagrindo, bet reikia žiūrėti į tai labai rimtai. Jeigu jūs turite einamosios sąskaitos pervišį, didžiulį pervišį, tai irgi yra problema. Lygiai tokia pati problema yra ir deficitas. Kitas dalykas agreguotos finansinės pozicijos. Tai turėtų būti. Šis rezultatas yra gana paradoksiškas, reikia pasakyti. Mes siūlome fiskalinį buferį ir dabartinė biudžeto procedūra yra tokia, kad mūsų finansinė politika bus šiek tiek ekspansinio pobūdžio. Po Bet tai jau bus daugiau individualių diskusijų rezultatas, negu kad bendros mūsų eurozonos pajėgumo klausimas. Šiuo požiūriu mes tikrai dar turime kur aukti. Mes tikrai galėtume taikyti paprastesnės taisyklės ir reikėtų pasižiūrėti, kokias dar reformas komisija mums siūlo šioje srityje artimiausiais metais. Na ir paskutinis dalykas vienas iš svarbiausių man dalykų. Mums reikia fis, stipresnių fiskalinių galių Europos Sąjungai. Be to mes nepasieksime geresnio koordinavimo. Mes negalėsime geriau koordinuoti nacionalinių biudžetų ir nacionalinių ekonomikos politikų. Taigi mums reikia stipresnių įgaliojimų fiskalinėje srityje. Tai susiję ir su finansais. Stipresnių finansinių pajėgumų yra didesni finansiniai pajėgumai. Tai yra tai, ko mums dabar labiausiai reikia. Bet tai dar ne viskas. Marian Tyson pasakė dar vieną svarbų dalyką, su kuriuo labai e, sutinku ir aš. Mes turime integruoti socialinį ramstį į mūsų politiką šioje srityje. Yra, tai yra integruoti socialinį ramstį į Europos semestro politiką. Visas procesas be to dar turėtų būti labiau demokratiškas. Tai yra didelis iššūkis. Ir ši konferencija na, nėra kažkaip subalansuota atsižvelgiant į politinės partijas, į politinės daugumas valstybės narėse, jų gyventojų skaičių ir taip toliau. Tam nėra ir jokio teisinio pagrindo, bet stipresnis dialogas, geresnis dialogas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų stipresnis dialogas, glaudesnis dialogas yra tikrai labai reikšmingas, kuriant tą bendrą kultūrą, stiprinant tą atsakomybės ir nuosavybės jausmą, siekiant rasti bendrus prioritetus, nustatyti mūsų bendrus siekius ir rasti kelių, kaip, tos, kaip tų tikslų pasiekti, sukurti bendras procedūras. Taigi šią dvasę norėčiau visiems Jums padėkoti už šią diskusiją. Tikiuosi Jūs pamatyti ir rytoj diskusijose, kurios bus neabejotinai taip pat mažiausiai tiek pat gyvos ir kaip ir šiandien. Ir aš manau, kad mūsų susitikimas bet kuriuo atveju yra didžiulis demokratinis indėlis į Europos semestro procesą. Ir mes visi esame suinteresuoti, kad išmoktume tą krizės pamoką ir taptume atsparesni ateities iššūkiams. Dėkoju. Na, o dabar suteiksiu žodį vicepirmininkiai, kad ji susumuotų šią diskusiją. Dėkoju. Kalbėsiu savo kalbą, gimtąją kalbą, ir norėčiau padėkoti visiems parlamentų, tiek nacionalinių, tiek Europos parlamento nariams. E, dėkuoju ir tiems, kurie kalbėjo, kurie sėdė tribūnoje. Egzistuoja visa eilė problemų, kurios e, kelia susiarzinimą, dėl kurių nesame e, laimingi, įskaitant mano šalį Rumuniją. Yra tam tikrų reiškinių, kurie e, sukelia problemų, bet mes turime dirbti kartu, bendrai kaip komanda, kad įveiktume visus sunkumus. E, Rumunijoje e, tie dalykai vertinami labai e, rimtai, reikia siekti pažangos, pavyzdžiui, sanglaudos politika, Europos semestras, investicijos. Mums tai yra nepaprastai svarbu. Pirmininkaudami ministrų tarybai šiuose srityse taip pat dirbsime. Mes turime užtikrinti e, tai, kad investicijos e, pasiektų visas valstybės narės. Norėčiau uh, padėkoti jums visiems už pasisakymus, už įdomias mintis. Taip pat noriu palinkėti jums e, malonaus vakaro, sutiksime rytoj, visi dirbsime toliau energingai ir galėsime aktyviai diskutuoti. Dėkoju. Dabar techninis pastebėjimas. Trys susitikimai vyks vienu metu. Ekon, PHS 350 e, salėje. E, Jan pastate 4Q1 vyks vienas sutikimas ir kitas 4Q2 biudžeto klausimais bus kalbama.